Iš tarybos gavau e, pirmą svarstymo poziciją e, dėl kelionių paketų ir susijusių e, kelionių susitarimų bei atviros, atviros prieigos prie interneto ir tarptinklinio ryšio priemonių. Dabar parlamentas turi tris mėnesius, pradedant skaičiuoti nuo 2015 spalio 9, tai yra rytojus, kad patvirtintų savo poziciją.